Labą rytą. Pradedame Europos parlamento posėdį. Šį rytą rinksime Europos parlamento pirmininką. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės o ne pagal išorės pasiūlymus ir pateikimus. Mūsų parlamentas yra savarankiška institucija. Galiu pasakyti, kad pagal galiojantį reglamentą ir atitinkamas nuostatas gavau tokius pasiūlymus Europos parlamento pirmininkui. Ponas Keller Syra Rego. Onorevole David Maria Sassoli. David Maria Sassoli. onorevole Jan Zaradil. Jan Zaradil. Tutti i candidati mi hanno. Visi kandidatai man patvirtino, kad jie sutinka kandidatuoti į šį postą. Prieš pradedant balsavimą suteiksiu žodį kiekvienam kandidatui pagal abicėlės tvarką. Kiekvienas gaus penkias minutės išsakyti savo mintis. Pirmiausia, pradėsime nuo Ska Keller. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos, bet svarbiausia, mėly Europos piliečiai, prieš penkias savaitės jūs pasinaudojate savo teisę balsuoti ir išrinkote mus jūs atstovauti ir suteikėte mums įgaliojimus e, kurti šio, šio, šio parlamento ateitį ir ES ateitį. Noriu padėkoti Jums už tai, kad parodėte pasitikėjimą šią instituciją. Jūs taip pat e, nusintėte mums labai aiškę žinę. Tai yra, kad ES projektas yra gyvas. Jūs rinkėjai e, pateikėte atsaką neapykantą skatinančioms kalboms nusintėte žinę už Europą ir aš noriu Jums už tai padėkoti. Kolegos, Pastarieji rinkimai parodė, kad daug daugiau žmonių atėjo balsuoti, tai labai padrasina. Tačiau tai suteikia ir didesnę atsakomybę mums, Europos parlamentui. Rinkėjų dėka mums suteikti platesni galiojimai priimti sprendimus dėl, dėl ES ateities ir reikalauti, kad komisija bei taryba atsiskaitytų už savo darbą. Tai sustiprino ir Europos parlamentą kaip instituciją. Sustiprinkime parlamentą dar labiau šiandien. Drauge išrinkdami tokį parlamento pirmininką, kuris siektų šios institucijos sėkmingo darbo. Negalime e, susitaikyti su tuo, kad e, šio parlamento pirmininko posto klausimas būtų sprendžiamas kažkur už uždarų durų taryboje. Turime nusiųsti aiškę žinę apie tai. Be jokios abejonės. ES E, dabar yra svarbesnė nei bet kada dėl krizės klimato srityje, dėl socialinės neligybės stiprėjimo ir tarptautinės konfrontacijos. Mums reikia daugiau Europos, labiau nei bet kada. Tačiau ES institucijoms ne visada sekėsi sėkmingai bendrauti su piliečiais ir įtikinti juos, kad mes dirbame jų labui ir sprendžiame jiems svarbiausius klausimus ir kaip jei būsiu pirmininkė, noriu tą pasitikėjimą stiprinti ir pasiekti, kad parlamentas būtų ta vieta, kur piliečiai diskutuotų. Praeitie yra buvę diskusijų dėl ES ateities su valstybių ir vyriausybių vadovais, prezidentais. Tai buvo įdomu, bet gal galime pakeisti kryptį dabar, atverti parlamentą ir pasakyti, kad esame pasirengę kalbėti apie es ateitį su piliečiais, visuomenė, žmonėmis, kurie e, formuoja, kuria mūsų žemyną šiandien. Parlamente giname žmogaus teisės, demokra demokratiją, įstatymo viršenybę ir jeigu būsiu parlamento pirmininkė, noriu būti visų šių vertybių ir principų puoselėtoje. Mes mūsų institucija turime dirbti kasdieną siekdami įgyvendinti, laikytis tų principų, kurių prašome kitų laikytis - lyčių lygybė, skaidrumas, įtrauktis, darbuotojų teisės bei siekis mažinti mūsų e, aplink, įspaudą aplinkosaugoje. ES yra didžiausias mūsų žemynų pasiekimas. E, ji padėjo užtikrinti taiką, draugystę, gerovę žemynę, kuriame siautėjo karai ir neapykanta. E, mes išrinkti Europos parlamento nariai turime prisimti atsakomybę gerbti ir ginti tuos, e, puoselėti tuos istorinius pasiekimus. Aš gimiau šalyje, kurią dalyjo geležinė uždanga. Aš gyvenau tarp prie Lenkijos ir Vokietijos sienos. Ir aš e, mačiau, ką Europa gali nuveikti, kuomet sugrauna sienas ir kaip ji gali pakeisti žmonės ir, ir jų mąstymą. Ir manau, kad man tenka atsakomybė puoselėti tokį europietišką paveldą. Siekdami ginti Europą mes turime parodyti drąsą. Drąsą ją keisti e, visų gerovės vardan. Ir kaip vienintelė tiesiogiai renkama institucija, Europos parlamentas e, turi prisimti šią atsakomybę, daryti didžiulį žingsnį priekin. Europos parlamentas daug metų gina ir siekia stiprinti, išplėsti savo teisės kaip piliečių atstovas, nes piliečiai mus renka ir siunčia dirbti į šį parlamentą. Todėl šiandien teikiu savo kandidatūrą. E, noriu, kad man būtų suteikta ta garbė pirmininkauti šiai institucijai ir noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą. Dabar žodį suteiksime žo... Syra Rego. Gracias. Ačiū. Mm, noriu padėkoti už garbę būti kandidate frakcijos, kuri yra nedidelė, bet kuri siekia ginti visų pirma Europos darbuotojų teisės. Teikiame šią kandidatūrą, būdami įsitikinę, kad kuomet kai kurios frakcijos ir vyriausybės Europoje bandė sudarinėti sandorius, turime mąstyti apie ateitį ir milijonų žmonių likimas priklauso nuo sprendimų, kuriuos primame parlamente. Todėl mums svarbu būtina kalbėti apie tai, kieno pusėje bus tas asmuo, kuris pirmininkaus šiam parlamentui 2,5 metų. Ar lobistų ir didžiųjų e, įmonių pusėje, e, monstrų pusėje, kurie bando atgaivinti fašizmo šmėklą ar bus e, darbuotojų ir darbuotojų teisių e, gynėjas. Giname parlamentą, kuris rūpintusi mūsų žmonių interesais, e, kuri, kuris gintų žmonių suveren, suver, tautų suverenumą ir kovotų su darbuotojų išnaudojimu bei neteisingu planetos išteklių naudojimu. Esame įsitikinę, kad e, dėl ekonominės politikos nukentėjo daugybė šalių Europoje - Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje šalės ypač, žmonės ypač nukentėjo. Neoliberali doktrina atneša nedarbą, gilina neligybę, tai politika be ateities ir be vilties. Ir ne tik ekonominėje srityje, tokia pat politika ir toks pat vartotojiškas modelis atnešė E, ir klimato krizę mūsų planetai. Tai pinklės. ES e, politiniai sprendimai nepadeda išspręsti tų problemų, kurias, e, su kuriomis susidarė kiekviena valstybė narė. Manome, kad tai yra svarbiausios užduotis, kurios tenka šiam parlamentui ir kurių jis turi imtis. Todėl raginame uh, kad paremtų, būtų paremtas mūsų siūlymas įsteigti klimato kaitos e, komitetą parlamente. ES neoliberali politika e, ir maitina fašizmo e, šmėklą. Radikalus dešinieji sie, siekia įgyvendinti ksenofobinę, mačistinę politiką. Neleisime, kad šiame parlamente būtų girdimos neapykantą skatinančios kalbos, apsimetant, kad kalba eina apie vienybę. Noriu priminti apie e, tai, kas e, viduržėmė, e, ką, ką daro nevalstybinės organizacijos viduržėmė jūroje ir kurios bando už kurių veiklą bando nutraukti salvinis. Tai žmonės, kurie gelbsti gyvybės viduržėme jūroje. Kalba eina apie tai, kad, kad, kad priekyje avangarde yra moteris ir feminizmas yra ta jėga, kuri įveiks fašizmą ir siūlome kurti visiškai naujovišką visuomenę. Raginama ES e, vyriausybės nustoti mus apgaudinėti. Mes, moteris, norime kvotų, norime feministinės politikos. Ir todėl reikalausime, kad e, feminizmas lyčių lygybė būtų ES ir parlamento darbo tvarkės pagrindinė dalimi. Ne tik kaip etiketė, bet kaip pagrindinė e, gyja ES politikoje. Ir nors e, istorijoje bandoma ištrinti mūsų vaidmenį, bet būtent mes, moteris, e, suvaidome svarbiausią vaidmenį, kuriant mūsų visuomenės. Ir šiandieną čia turime parodyti, su kuo esame. Norime ginti žmonės, kurie e, užsidirba pragyvenimui savo darbu. Norime broliškos ir e, su fašizmu kovojančios Europos. Prisiminkime, e, kad Manolis Glezos iškėlė e, vėliavą Graikijoje, Akropolėje, kovo, protestuodamas prie, prieš fašizmą. E, prisiminkime kitus Europos istorijos didvyrius įvairiose šalise. Sea-Watch ir Open Arms organizacijų darbuotojų e, garbė ir galimybė dirbti. Tai taip pat susijęs su mūsų planeto ateitimi. Fem, feminizmas Europoje pakeis viską. Todėl norime, kad Europos parlamentas kurtų taikę, solidarę Europą, kuri eitų priekin, o ne atgal. Prego i kandidati prezidenti. Noriu paprašyti, kad kandidatuojantys į pirmininko postą kalbėtų lėčiau, nes nėra lengva jūs išversti sinchroniniu būdu. Primenu, kad šiame parlamente kiekvienas turi teisę išsakyti savo mintis. Jeigu norite būti gerbiami, privalote gerbti ir kitus. Dabar žodį suteikiame David Marija Sasoli. Dėkoju pirmininkiai, mėly kolegos. Ir aš kandidatuoju į Europos parlamento pirmininko postą ir tą darau todėl, nes manau, kad Europa stipresnė bus tik tai tuo met, jeigu parlamentas galės vaidinti didesnį vaidmenį. Mūsų laukia rimti, lemiami iššūkiai, kurie bus mums tikras išbandymais. Mums galbūt net kils grėsmė Europos Sąjungai. Į tuos iššūkius galime įveikti, jeigu išliksime vieningi, jeigu gerbsime mūsų skirtumus ir jeigu išsaugusime biudžeto formavimo kontrolės ir teisėkūros funkcijas Europos parlamente. Aš noriu, kad mes galėtume atstovauti ir mūsų skirtumus, ir išlaikytume mūsų sprendimo prieimimo galę, išsaugodami Europos parlamento savarankiškumą. Privalome visi taip elgtis ir prisimti atsakomybę kurti Europos demokratijos rūmus, namus. Šitas parlamentas privalo būti Europos demokratijos lopšiu. Rinkimai tik tai įrodė, kokiagi buvo demokratijos šventė. Mes patys įsipareigojame tose rinkimuose dalyvauti. Kiek daug rinkėjų Europoje atėjo balsuoti tik pirmą kartą ir 62 procentai parlamento narių šiame parlamente yra visai nauji. Štai naujo vėjo įrodymas. Jie turi naują mandatą, kurį jiems suteikė tie rinkėjai, kurie tiki Europą, tiki rinkimais. Ir mes negalime jų nuvilti, negalime nuvilti per visą kadenciją, turime prisidėti prie kaip įmanoma sklandesnio Europos pokyčio ir jos padarimo modernesnė. Turime sugražinti ir atstatyti pasitikėjimą tarp institucijų ir piliečių. Čia turime sutelkti visas mūsų pastangas, jėgas ir pasistengti taip pat įveikti ir klimato kaitos iššūkius - socialinius, migracijos, ekonomikos augimo, užimtumo, lygių teisių iššūkius. Jeigu jūs išsakysite ir rodysite man savo pasitikėjimą, kovosime kartu už skaidresnį, veiksmingesnį ir parlamentą, kuris bus atskaitingas piliečiams. Taip, Europos parlamentas privalo būti gerbiamas tiek valstybių, tiek kitų institucijų. Jūs, gerbiami kolegos, čia e, esate todėl, kad e, bandote atliepti piliečių iššūkiams, o galbūt ir piliečių nepasitenkinimui. Aš liksiu visuomet dėmesingas jums, jūsų rūpeščiams, nes tai reiškia, kad privalome įsiklausyti į vyrų, moterų ir jaunimo lūkesčius. Nes tai yra piliečiai, kurie yra laisvi, kurie gali keliauti, kurie gali įsimylėti be jokių ribų. Pasisakau už tiesioginius pluralistinės diskusijas, bet su visa pagarba visiems kitiems. Turime gerbti vieni kitus, o be to šiame parlamente, dėja, bet šiame parlamente ne visuomet ginama mūsų nepriklausomybė. Nieko nėra neįmanoma kaip sakė Jean Monnet. Ir šiandien jo mintis dar išlieka labai aktualius. Dabar žodį suteikiame Jan Zaradil. Dėkuoju, ponė Tajani, labas rytas, ponios ir ponai. Ir sveikinu visus parlamentarus. Tiems, kurie dar manęs nepažįstate, aš šiame parlamente e, dirbu nuo 2004 metų ir aš e, e, gyvenau, na, turėjau patirties jau su penkiais Europos parlamento pirmininkais, tad aš turiu patirties ir uh, galiu suprasti, ką šis parlamentas gali ir turėtų padaryti, ką galima tobulinti ar pakeisti. Ir ką turėtų daryti ar turėtų nedaryti Europos parlamento pirmininkas. Turėdamas e, šią patirtį galiu žinoti, koks, gali, koks turi būti geras Europos parlamento pirmininkas. Aš manau, kad jis turėtų būti neutralus, nešališkas ir turėtų vienodai elgtis su visomis šio parlamento frakcijomis ir visais žmonėmis su pagarba ir sąžiningai. Ir tas asmuo visada turėtų visada atsiminti, kad atstovauja ne tik savo, bet visam šiam parlamentui. Pabrėžiu visam šiam parlamentui. Aš savo kampaniją galėjau pradėti šiek tiek anksčiau ir parengiau šį lankstinuką su tuo šauniu vyruku pirmame puslapyje. Jį gavote elektroniniu paštu ir tikiuosi, kad bent kai kurie iš jūsų turėjote galimybę jį perskaityti. Aš kalbu apie mm, pasitikėjimo atstatymą šiame parlamente, kaip užtikrinti, kad parlamentas būtų atviras ir sąžiningas, kaip reikia klausytis ir atsakyti mūsų piliečiams į jų lūkesčius. Ir e, kaip palaikyti geresnius santykius su parlamentu ir kaip susidaryti strateginį bendrą vaizdą apie ateitį. Ir pirmiausia, aš kalbu apie e, pusiausviros atstatymo principus. Aš tikiu, kad turime atstatyti pusiausvyrą tarp Europos lygmens ir nacionalinio lygmens. Ir dėl to mes galime dirbti kartu. Ir taip pat galime kovoti su uh, nauja, uh, turime rasti naują pusiausvyrą tarp institucijų Europos komisijos, vadovų tarybos, uh, ministrų tarybos, Europos parlamento. Ir tai turėtų padėti mums pradėti naują bendradarbiavimą. Uh, Kalbėdamas apie pusiausvyrą, turėčiau nepamiršti dar vieno pusiausvyros aspekto. Nuo 2004 metų per pastarosius 15 metų E, prie ES prisijungia dar 13 naujų valstybių narių ir 11 iš jų yra iš rytų ir vidurio Europos. Kiek man žinoma, aš esu vienintelis žmogus iš šios Europos dalies, kuris e, aplikuoja į vieną iš ES pagrindinių postų. Manau, kad mes turime išlaikyti šitą pusiausvyrą ir vienas trečdalis ES valstybių narių nėra eurozonos narės ir e, Aš, kiek žinau, esu vienintelis kandidatas iš ne eurozonos e, šalies. Manau, mums šios pusiausvyros reikia. Ir galiausiai turime didelių valstybių, puikių valstybių, tačiau taip turime smulkių, mažų, vidutinių valstybių. Ir jeigu aš nes, neklystu, tai be Belgijos aš esu turbūt vienintelis atstovas iš tos mažos ar vidutinės vidutinio dydžio valstybės, nar, valstybės narės. Manau, kad ir tokios pusiausvėros mums reikia. Taigi, ponios ir ponai, aš noriu jūs paraginti balsuoti už mane ir e, savo ruoštų noriu jums pažadėti, kad aš būčiau tikrai geras Europos parlamento pirmininkas. E, balsuokite už pusiausvyrą. Ačiū. Abbiamo ascoltato. Išklausėme keturių kandidatų į pirmininko postą pasisakymus ir prieš pradedant balsavimą noriu padėkoti visiems, kurie padeda mums dirbti, visiems mūsų padėjėjams, asistentams, vertėjams, nes be jų iš tiesų mes negalėtume eiti savo pareigų. Ir taip pat noriu padėkoti Klausu Velicui, jis yra generalinis sekretorius ir šiandien jo gimtadienis. Kągi, pereikime prie mūsų laisvo pasirinkimo. Parlamentas balsuos dėl savo pirmininko nepriklausomai nuo išorės poveikio. Parlamento nariai balsuos ir pasirinks parlamento pirmininką patys. Lygiai taip pat, kaip ir aš pats buvau išrinktas visiškai laisvai. Esu įsitikinęs, kad būsimas parlamento rinkimas irgi pirmininkas irgi bus išrinktas visiškai laisvai. Le istruzioni relative all'elezione del presidente pirmininko rinkimų procedūra buvo išsiusta elektroniniu laišku visiems parlamento nariams. Taip pat prie įėjimo į posėdžių salę galite pasimti kiekvieną kopiją. Pagal 16 straipsnio pirmą dalį kandidatas per pirmus tris balsavimus privalo surinkti absoliučią balsų daugumą. Kad kandidatas būtų išrinktas, jisai privalo surinkti absoliučią balsų daugumą. Sugadinti arba tušti balsai nebus įtraukti į galutinį balsų skaičiavimą. Dabar išdalinsime jums balsavimo biuletenius. Taip pat kviečiu iki balsavimo pradžios išsaugoti rimti, o aš jums paaiškinsiu, kaip viskas veiks. Balsų skaičiuotojai, kuriuos įsirinkome vakar, atrodo, yra visi posėdžių salė, taip? Taigi jums dalinamos, dalinami yra balsavimo biuleteniai ir balsuojant jūs privalote pažymėti jūsų pasirinktą kandidatą. Balsuoti galima tik už vieną kandidatą. Jeigu norėsite savo pasirinkimą pakeisti, ar bus kas sugadinta, tai paprašykite naujo, naujo biuletenio. Jeigu bus biuletenyje kokių nors nenumatytų įrašų ar ženklų, biuletenis bus laikomas negaliojančiu. Jeigu kas nors norite, jums taip pat yra ir įrengtos balsavimo kabinos. Toliau e, turite mesti biuletenį į pagal pavardę. Kiekviena urna yra suskirstyta pagal jūsų pavardės pirmąją raidę. Jūs rasite kiekvieną urną ir kiekvien, kiekvienos urnos bus užrašyta jų e, pavardės pirmoji raidė. balsuoti negalite, kol aš nepaskelbsiu balsavimą. Tie, e, kurie dalyvauja balsavime, yra skelbiami rinkimų protokole. Dar noriu Jums priminti, kad e, turite įmesti biuletenį į urną ir dar privalote prieš įmesdami pateikti savo dokument, asmens tapatybės dokumentą arba leidimą. Taigi prašom įsirinkti, prie kurios urnos eisite jau dabar. Balsavimą pradedame.